the switching of Proszę Państwa, Panie i Panowie, proszę. Ponios ir ponai, prašom susėsti į vietas, kad galėtume pradėti posėdį. Vznaviam posėdzenį. Otvieram posėdzenį zaviešo. Tad e, pradedam posėdį. E, Tęsim toliau posėdį, kuris buvo. Uh, sustabdytas kovo 25-6 dienomis. Dabar pirmiausia pranešimai. Prieš dešimt dienų uh, Maskvoje vėl žuvo žmonių nuo teroristų rankos ir mes norim išreikšti užuojautą aukų šeimos nariams ir tikimės, kad šie veiksmai bus deramai įvertinti. Europos parlamentas smerkia, kaip visada smerkia būtent tokius išpolius. Be to, šiandien pažymim 70 metų sukakti nuo to laiko, kai Stalino įsakymu buvo nužudyta, nužudyti Lenkų karininkai. Kai e, praėjusios kadencijos Europos parlamentas, Europos parlamento nariai turėjo progą pamatyti filmą Katinė. Na, o praėjusį penktadienį šis filmas pirmą kartą buvo parodytas per Rusijos televizijos programą. Šiandien Katynėje balandžio 7 dieną pirmą kartą Lenkijos ir, ir kartu Rusijos federacijos e, aukšto lygio atstovai atvyko pagerbti žuvusių. Tad čia iš tikrųjų labai svarbus Rusijos ir Lenkijos e, susitaikinimo žingsnis ir apskritai galima kalbėti susitaikinimo rytų Europoje žingsnis. Ir kartu tai yra ženklas, jog vyksta suartėjimas tarp rytų ir vakarų. Be to, norėčiau pranešti štai ką, kad per šiandien plenarinę, šios dienos plenarinę sesiją komisijos pirmininką Barozo e, pakeis e, komisijos vicepirmininkas Šepčiovičius. E, ponas Barozo apgailestauja negalėjantis dalyvauti šiame posėdėje dėl šeimos priežasčių. Na ir toliau protokolas, e, e, kovo 25 dienos e, posėdžio protokolas dabar jau prieinamas, jeigu jūs neturit nieko daugiau pasiūlyti, tai tada tvirtinam posėdžio protokolą. Toliau ponas Speroni, žodis jums dėl darbo tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs paminėjot Lenkijos aukas, tačiau aš norėčiau priminti, jog ne per seniausia nukentėjo žmonės Afganistane, Pakistane ir Irake, nors to, žmonė, nors to šalis ir nėra ES e, šalis, tačiau vis dėlto mes neturėtume pamiršti ten žuvusių žmonių. Pirmininkas. Taip, jūs visiškai teisus, ponė Speroni.